Balsuosime rytoj nuo pusės vienuolikos. Dabar trumpai išklausysime e, tojos pranešimo pristatymo ir žodį, dėl socialinės ekonomikos suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Europos parlamentas analizuoja socialinės rinkos ekonomikos problemą. Yra pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip būtų galima paremti šį sektorių. Na ir čia svarbus trys dalykai. Pirmiausia, susi telkti ties um, realiais dalykais. 10 procentų ES įmonių dalyvauja šiame sektoriuje ir 90 procentų darbo vietų yra sukūriama šiame sektoriuje. Asociacijos, įmonės, vairios organizacijos dalyvauja šioje, šioje ekonomikos rytyje ir daug prisideda kuriant BVP. Taigi reikalinga, kad ta sritis būtų labiau matoma ir kad ten dirbantys žmonės uh, būtų labiau matomi. Tai nėra kokia tai marginalinės rytis. Tai yra svarbi rinkos ekonomikos dalis, turinti tam tikras taisyklės. Turime gerbti ir atsižvelgti į žmonės dirbantį, dirbančius socialinės ekonomikos rytyje. Jie kuria produktus šiek tiek kitaip, tačiau tai yra rinkos dalis. Yra tam tikrų skirtumų, kurių nereiktų išlyginti ir atsisakyti. Tai yra tiesiog socialinis požiūris į darbo vietų kūrimą, atsakomybė, žmonių orumas, visi kiti dalykai yra užtikrinami šioje srityje. Dėl to šios įmonės dirba su kapitalo, bet ne kapitalo labui. Dalioras teigia, kad tai yra mūsų paveldo dalis, tai yra socialinis Europos modelis. Na ir mes bandome pažiūrėti, kaip tos įmonės galėtų būti modernios. Jos puikiai dirba ir dabartinėje ekonomikoje. Šiuolaikinės įmonės kartais būna labai silpnos, tačiau tai yra reali geografinė vietovė, tai yra realios įmonės, kurios realiai išgyvena ir čia nėra jokių spekulacijų. Ir daug žmonių dalyvauja šiame modelyje, daug sukūriama gerbuvio, tai yra socialinė sistema ir tai ji padeda žmonėms socialinių lygmenių ir reikia tą sektorių kažkaip paremti. Aš turiu keletą pasiūlymų, kuriuos trumpai pristatysiu. Pirmiausia, reikalingas tikslus apibrėžimas ir kad į tą apibrėžimą patektų visi tie žmonės dirbantys šiame sektoriuje. Įvairios valstybės narės puikiai na, pateikia skaičius, turi pateikti valstybės narės statistinius duomenis apie tai, kiek tų žmonių yra, kaip jie dirba. Tie duomenys yra būtini, aišku, nėra lengva juos surinkti, tačiau reikia žinoti, apie ką eina kalba, apie kokį kiekį žmonių eina kalba, galbūt mokslininkai universitetai galėtų padėti tą sektorių labiau ištirti, išanalizuoti. Tai yra įvairios korporacijos, fondai ir komisija na, turi pažiūrėti, kaip, kaip būtų galima apibrėžti tas e, įmonės, tas organizacijas. Tai yra socialinės motivacijos kūriamos organizacijos, jos yra naudingos, reikalingi bendrijos standartai, e, jų darbui paremti. Jeigu vyks konsultacijos, dialogas su Europos komisija ir jeigu vyks dialogas su tomis socialinėmis įmonėmis, e, Tuomet ar tos konsultacijos bus tokios ad hoc um, tipo konsultacijos, ar bus rengiamos kažkokios tai program, programos ir, aišku, komisija turėjo apsispręsti, kaip ji nori tą daryti, tačiau uh, tai yra reikalinga ir taip pat įvairūs tinklai Europos parlamento intergrupė socialinės ekonomikos rytyje puikiai dirba. Šešėliniai pranešėjai labai daug padėjo, mes su komisaru Ferhoigenu labai atvirai ir išsamei padiskutavome, pasikeitėme nuomonėmis, tai buvo labai naudinga. Na ir aš norėčiau padėkoti komisijai ji da, dėl to, ką ji daro, padėdama tokioms asociacijoms. Nedaug turime laiko iki kadencijos pabaigos, tačiau aš tikiuosi, kad jūs, komisarė, surasite laiko įgyvendinti apčiuopiamas iniciatyvas, kad kažką būtų galima nuveikti tos mm, socialinės ekonomikos labui. Dėkoju. Ačiū, poniai Toja, komisaras. Pirmininkė, Parlamentarai komisija sveikina parlamento iniciatyvą parengti atskirą nuomonę dėl socialinės ekonomikos. Šis svarbus sektorius turėtų būti labiau skatinamas. Ekonominės krizės laikotarpiu socialinės ekonomikos įmonės sujungia tarpusavyje e, ekonominę veiklą su socialiniais tikslais. Tokiu būdu jie prisideda prie bendrijos tikslų gyvenimo ypatingai socialinės sangraudos, užimtumo, regioninio ir kaimo plėtros, e, e, vartotojų apsaugos ir socialinės saugos sritise. Socialinės ekonomikos įmonės yra sudėtinė komisijos įmonių politikos dalis ir kadangi dauguma jų yra mažos, arba vidutinio dydžio, tai joms visoms yra taikomos mažoms įmonėms skiriamos paramos priemonės. Mūsų tikslas yra sukurti teisinį ir teisinės ir administracinės sąlygas europinių ir nacionalinių lygmenių, kuriomis galėtų pasinaudoti bet kokios formos ir dydžio socialinės ekonomikos įmonės e, siekdamos veiksmingiau kovoti su globalizacijos ir ekonomikos nuosmukio iššūkiais. Mes siekime, kad tokios įmonės galėtų aukti ir klestėti, todėl komisija skiria ypatingą dėmesį tam, kad e, tokiuose srityse kaip konkurencingumas, e, apskaita, e, bankinis sektorius, draudimas, žuvininkystė, kiti sektoriai atsižvelgtų į tokio pobūdžio įmonių veiklos pobūdį ir prigimti. Komisija šiuo metu rengia atitinkamą dokumentą, kuriame bus įvertinta nuo 2004 metų padaryta pažanga teikiant paramą kooperatyvams ir kitokio pobūdžio socialinės ekonomikos įmonėms. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisaru. Balsuojama bus rytoj pusę 11. Dabar pagal mūsų darbotvarkę yra matyta trumpa Evangelija Campazi e, pranešimo apie psichikos sveikatą. Pristatymas. Keturias minutės truks. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Šiandien